Right, good afternoon, everybody. Um... Labą dieną visiems. Sveiki sugrįžę. Dabar dirbsime iki maždaug 5.30. Ir dabar atėjo laikas dialogui su kitų es institucijų atstovais Europos semestro klausimum. Čia posėdėje dalyvauja Ekofino tarybos pirmininkas Euro, taip pat Eurogrupės pirmininkas, kurį visi puikiai pažįstame. Ir netrukus atvyks komisaras Oli Ren. Jis yra atsakingas už ekonomikos ir pinigų reikalus. Paskui vyks klausimų ir atsakymų valanda, dalyvaujant nacionalinių parlamentų nariams ir Europos parlamentų nariams. Kas norėsit kalbėti, naudokitės rau, e, tuo rausvojų formuliaru, kurį užpildykite. Tad pradėsime nuo ECOFIN tarybos pirmininko. Prašom, ponė ministrė, jums žodis. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, visiems laba diena. Dėkoju už man suteiktą galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Dabar vyksta dialogo procedūra tarp tarybos ir komisijos. Čia aš atstovauju ECOFIN tarybai finansų ir ekonomikos ministrai sudaro šią tarybą. Tad mano buvimas čia yra visiškai suprantamas. Aš pasisakau už trialogą faktiškai. Norėčiau, kad mūsų santykiai su Europos parlamentu būtų glaudesni. Būtent dėl to noriu pasakyti, kad labai džiugu, kad turiu galimybę čia dalyvauti jūsų darbe. šiandien yra mūsų nacionalinė šventė. Tad Vengrijoje yra išeiginė diena. Oras taip pat, regis, mums yra palankus, šventiškas. Šiandien mes minime e, laisvės dieną. Mes tuomet sulaukėme tuo metu vienos iš šviesiausių revoliucijų. Tai buvo 1848 metų revoliucija. Mes švenčiame šį istorinį momentą, šį istorinį įvykį. Mums šiandien tenka unikali proga būti čia kartu su jumis. Tokią džiugę dieną. Na ir norėčiau pratesti savo pasisakymą, pasakydamas štai ką. Kodėl mes kalbame apie konkrečius tikslus? Dabar ekonomikos augimas yra konsoliduotas, gyvename globalizuotos ekonomikos sąlygomis. Žinome, kad vyksta baisus įvykiai globalioje ekonomikoje. Įvykiai Japonijoje ir įvykiai kai kur kitose šalise veikia ir mus. E, matome, kad auga vidaus e, vartojimo poreikiai, tad reikia, kad e, tas pagreitis nesulėtėtų. Ekonomikos augimas galėtų būti ir dar didesnis. Mes turime atsižvelgti į geopolitinę situaciją, turime atsižvelgti į kainų augimą, nes kainos auga labai sparčiai. Visą tai turi neigiamos įtakos ekonomikos atsigavimui. Apie tai buvo diskutuota šį rytą ECOFIN taryboje. Mes išreiškime visi susirūpinimą dėl to, kad auga kainos, ypač naftos produktų kainos. Finansų rinkos ir toliau tebelieka įtemptos, nervingos. Visa tai gali mus nuvesti į refinansavimo problemas Europos Sąjungoje. Norėčiau perėti prie Europos semestro klausimo. Šitai yra šio, šios pus, šio pusdienio tema. Kaip jūs žinote, svarbiausias tikslas yra, e, tikslas yra suteikti politikos koordinavimui ex ante mastelį. Europos Sąjunga ir pirmiausia eurozonai. Europos semestras papildys nacionalinius ekonominės politikos planus. Tai bus ES masto priemonė, tai bus tam tikros politinės gairės prieš priimant galtinius sprendimus dėl biudžeto, kurie turės būti priimti. Praktiškai Europos semestras numato kad turės veikti stebėsenos procesas, prižiūrint, kaip šalis laikosi augimo ir stabilumo pakto pat tie du, tie du dalykai bus atskirti. Tai bus stebėsenos procesas ir valstybių primamos priemonės. Makroekonominis stabilumas, fiskalinis stabilumas, ekonomikos augimas yra tos priemonės, kurios yra numatytos ES 2020 strategijoje. Mes matėme, 2011 sausio mėnesį buvo paskelbtos priemonės dėl Europos semestro Pirmą kartą ten yra numatytas nacionalinio ir, nacionalinių ir ES ekonomikų, ne, ekonominių politikų koordinavimas. E, tai turės takos 12 metų biudžeto formavimui. Europos komisija numatė 10 veiksmų ES. 2011 metais ir 2012 metais įgyvendinsimų. Tie tikslai taip pat yra minimi ir ES 2020 strategijoje. Mes turime priimtas tarybos išvadas vasario mėnesį dėl iššūkių fiskalinių ir makroekonominių. Ir taip pat dėl ekonomikos augimo strategijos. ES taryba kova identifikavo bendrus ekonominius iššūkius ir pateikė strateginės gairias dėl fiskalinės ir ekonominės politikos. Sveiki! Sveikinasi su komisaru ponas pirmininkas, e, kalbėtojas. Šiandien ryte susitikimas buvo ilgas, mes kartuojame dalyvavome, tad vėl džiugu matyti poną komisarą. Taigi, šios gairės bus tas dalykas, į kurį bus atsižvelgiama, kai bus rengiamos stabilumo ir konvergencijos programos ir nacionalinės reformų programos. Balandžio mėnesį e, šį pavasarį dėl jų turėtų būti susitarta. Valstybės narės pateiks savo nacionalinės reformų programas bei stabilumo ir konvergencijos programas balandį. Tai dėl to buvo nuspręsta Europos komisijoje ir sprendimus pri... E, gegužė ir birželį tie dokumentai bus peržiūrėti ir komisija prireikus pateiks savo rekomendacijas. Komisija e, stengiasi jau dabar pradėti dirbti prie tų planų vertinimo kad šalis galėtų sulaukti specifinių nuomonių ir rekomendacijų. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į komisijos rekomendacijas ir gairias rengdamos 12 metų e, biudžetus ir e, planuodavo struktūrinės priemonės. Taigi tikslas yra parengti stabilumo ir konvergencijos programas ir nacionalinės programas, jas reikės siūsti Europos komisijai. Tuo pat metu reikia užtikrinti, kad de facto E, yra rengiama e, makroekonominė strategija, kuri pasitarnaus valstybėms narėms. Yra rengiama integruota ekonominė strategija, kuri apims visas valstybės narės. Visų šių veiksmų rezultatas turėtų būti tas, kad Europos semestras turi būti tas e, instrumentas, kuris sugražins rinkų pasitikėjimą. Bus galima pasiekti išmanaus ir stabilaus ekonomikos augimo. Norėčiau pridurti prie to viso, kad Europos semestras mums e, yra puikiai priemonė. Priemonė bendrai įvertinti, kaip įgyvendinamos struktūrinės reformos bei fiskalinės priemonės. Ir yra proga pasižiūrėti, ar tai tos mūsų priimtos priemonės skatina e, ekonomikos saugimą ir ar skatina fiskalinį stabilumą. Norėčiau dar pridurti tokią trumpą pastabėlę, kuri mano supranimu pakankamai svarbi. Mes nuolatos kalbame ekonomikos augimą. Aš taip pat jaučiu susirūpinimą dėl didelio nedarbo, ypač tarp jaunimo. Tai aišku, nėra tvaru. 20, kai kuriuose šalise 40 procentų siekia nedarbas tarp jaunimo ši problema, jeigu būtų išspręsta, galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Jeigu teisingai suprantu, ką matau iš jūsų mimikos, mes turėtume imtis priemonių šią linkme. Manau, kad visi nacionaliniai parlamentai ir e, čia kiti salėsati žmonės turėtų būti traukti į šį darbą. Nacionaliniai parlamentai kontroliuoja vyriausybių gyvendinamą politiką, įskaitant ekonomikos politiką ir sprendimus dėl biudžeto, dėl biudžeto išteklių. Tų biudžeto išteklių reikės ekonominiams tikslams pasiekti. Taigi mes esame nacionalinių parlamentų rankose. E, ES taryba yra jūsų rankose kad e, turime kartu dirbti siekdami e, šio semestro tikslų. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Ačiū, ponė ministrė. Džiugu mums turėti savo rankose tarybą. Dabar norėčiau suteikti žodį Žanui Klaudui Junkeriui. Jis yra Eurogrupės pirmininkas. Prašau. Oui, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, parlamento nariai. Aš nežinau, ar daug kalbėtojų kalbėjo prieš mane, bet e, užmetė sakį į programą. Matau, kad e, turbūt e, jūs aptarėt absoliučiai viską, kas susijęs su Europos semestru. Kalbėjot apie tai, koks turėtų būti tas semestras, kokia bus jo ateitis, todėl dabar aš jūsų neįžeidinėsiu aiškinimais, kas per daiktas yra tas semestras. Kai mes turėjom progos kalbėtis šito klausimu su europarlamentarais ir taip pat su, su nacionaliniu parlamento atstovais, tai labai svarbu Eurogrupės vadovui turbūt e, visų pirma išklausyti dalyvaujančių nuomonę, o ne e, bandyti aiškinti tokius dalykus, kuriuos jie ir taip žino. Todėl mano įžanginis žodis ir bus labai trumpas. Paprasčiausiai pasakysiu, jog Europos e, semestro savoka kaip tokia man patinka, nes e, aš. E, nuo pat mano vadovavimo Eurogrupai pradžios visą laiką pasisakiau už ekonomikos politikų stiprinimą. Ir norėjau, kad būtų eksantė diskusijos dėl biudžeto ir dėl reformų, kurios pradėtos valstybėse narėse. Ir, ir, ir, ir jog turime derinti savo e, politikas Aišku, didelė naujovė yra Europaktas. Tai yra visų konsultacijų apvainikavimas ir koordinavimo apvainikavimas. Europaktas iš pradžių jisai turėjo beje vadintis e, konkurencingumo paktu. Šis e, paktas premjerams valstybių suteikia visas priemonės ekonominio politikų koordinavimui, todėl kad mes negalim Europakto taikyti, nesuvokdami, kad tai turi vykti Europos 2020 strategijos kontekste ir kad e, turi būti atsižvelgta į integruotas gairias ir kad turi būti turimi omenyje visi principai, kurie užfiksuoti stabilumo ir augimo pakte. Ir aišku, todėl dabar, kalbant apie priemonės, mes e, turime jau toje srityje e, nuoseklų paketą, kuris e, užtikrina, gali užtikrinti pa, pažangą. 2010 m. rugsėjo pabaigoje komisija pateikė e, teisėkuros paketą, tai yra direktyvos ir kiti teisės aktai susiję su ekonominiu valdymu ir e, tai papildys jau esamus instrumentus. Parlamentas iki birželio šeštos dienos, siekdamas e, ambicingesnių tikslų negu taryba, priims ekonominio valdymo paketą ir jeigu mums pavyks iki kitos savaitės e, parengti Europos stabilumo mechanizmą ir jeigu mums e, pavyks užtikrinti finansinį stabilumą, susitarti dėl finansinio stabilumo, Airija dabar rengia e, pakeitimus ir jeigu mums pavyks kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu tai užtikrinti, tai tuomet birželio mėnesį, iki birželio mėnesio mes e, įtvirtinsime rekomendacijas, kurios minimos Europakte ir tada jau turėsime ekonominio valdymo priemonių visumą, kurių mums taip labai reikėjo. Na, kalbant apie patį Europaktą, tai norėčiau pabrėžti, kad valstybės, vyriausybės suprato pagaliau, kad e, nepakanka vien tik tai pageidavimų sąrašus rašyti, kas turėtų būti, o kad e, jos turi taip pat e, fiksuoti, kas padaryta ir kas dar nepadaryta. Todėl būtent tų numatytų tikslų kontekste, būtent tų tikslų, kurie Europakte numatyti, premjerai turės fiksuoti ir keletą nacionalinių prioritėtų, kurie turės būti e, keliami e, nacionalinių lygmenių ir iki birželio mėnesio e, pabaigos e, valstybių ir valstybių vadovai turės pateikti tuos prioritetus. Ir tuo būdu bus aiškesnė situacija dėl politikų, kurios vykdomas valstybėse narėse. Bet e, Europaktas, tiesą pasakius, ne visiškai sutampa su tuo, ko iš pradžių siekė ponas Sarkozy ir ponė Merkel. Kai kurie aspektai iš jo buvo išbraukti nuo e, tų laikų ir e, Europakto įgyvendinimo kai kurie dalykai E, lieka e, galų gale nacionalinių e, valstybių kompetencijos dalykas ir vyriausybių kompetencijos dalykas, tad mes paskui pamatysime, ar Europaktas ir tie aktai, kurie iš jo išplaukia, realiai iš tikrųjų padės sustiprinti ekonominio koordinavimo politiką Europoje. Aš pridursiu, jog šitie dalykai domina ir nacionalinius parlamentus, ir Europos parlamentą, ir Euro tarybą, kuri kovo 11 kovo dieną susirinko valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių. Ir turint omenyje tas priemonės, dėl kurių mes priėmėm sprendimą, o mes nusprendėme, kad valstybės narės įgyvendamas stabilumo ir augimo paktą, žengdamas kiekvieną žingsnį toje srityje, laikysis komisijos rekomendacijų ir jeigu e, taryba to ne, ne, neužtikrins, tai tuomet e, taryba turės pasiaiškinti raštu ir bus pusiau automatinės sankcijos taikomas. Tai buvo Beneliukso e, pasiūlymas ir prašymas ir kadangi Beneliuksas atstovauja Eurogrupiai, jisai siekia siekia suteikti džiaugsmo komisijai. Tai turbūt būtų tiek. Pone pirmininkė, aš e, nenoriu daugiau komentuoti turinio dalykų. Manau, kad e, tikslingiau būtų diskutuoti su kolegom ir aš nekantrai laukiu tų diskusijų. Ačiū. Um, Džiugu, kad galėjom išklausyti poną Junkerį, pereisime prie kito kalbėtojo, suteiksime žodį ponui Oliren. Prašau. Ačiū, Šern. Pone pirmininkė. Gerbiami abiejų parlamentų, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų nariai. Ponios ir ponai, pirmiausia, man didžiulis malonumas dalyvauti šiandien šioje konferencijoje dėl e, Europos semestro, tai yra labai savalaikis renginys. Norėčiau pasakyti e, didžiulį ačiū Sharon Bowles ir ekonomikos komiteto nariams už tai, kad ėmės iniciatyvos šiam renginiu organizuoti. Puiku, kad Žanas Klaudas Junkeris jau išdėstė savo poziciją dėl Europos semestro. dėl sustiprintos ekonominės valdysenos ir Europakto. Tad aš galiu pasakyti trumpai, tik papildyti tai, kas gal buvo men menkiau pabrėžta, nes mes porą dienų praleidom kartu Eurogrupėje su abiem kalbėtojais ECOFIN taryboje ir Eurogrupės posėdė. Tad stengiamės dirbti, formuodami europinį požiūrį į tai, kaip reikėtų spręsti ekonomikos problemas šiame vėlymiausiame e, ekonominės ir finansų krizės etape. Keletą žodžių apie Europos semestrą. Tačiau pirmiau norėčiau tarti porą žodžių apie ekonominės valdysenos stiprinimą ir ir apie tai, kokios priežastys mus paskatino šios iniciatyvos imtis. Norėčiau pasakyti, kad Europos ekonomikos pasikeitimai vyksta taip, juk pamatėme, kad laikas yra ekonominę valdyseną stiprinti. Dešimt metų euras buvo sėkmės istorija. Finansinė krizė parodė vis tik tai, kad yra sisteminių problemų mūsų vykdomoje politikoje. Visą tai kartu su tomis klaidomis, kuriuo atsirado dėl nacionalinių skirtingų politikų, ekonominių ir fiskalinių. Ir dėl to, kad dėl tų klaidų kilo pavojus euro stabilumo ir zonos saugumui, mes nusprendėme koordinuoti geriau ekonominę ir finansinę politiką. Matėme Graikijos atvejį, kaip krizė supurtė šią šalį, kai kuriuose kitose šalise irgi kilo problemų. Graikijoje krizė daugiausia buvo fiskalinė. Bankų krizė taip pat. Abiem atvejais matėme makroekonominės pusiausvyrės trūkumą. E, Konkurencingumo trūkumas taip pat suvaidino savo vaidmenį. Taigi išvada po viso šito yra tokia. Mums reikia kitų priemonių, kurių dėka galima užkirsti kelią tokioms krizėms. Mums reikia ekonominės ir fiskalinės politikos geresnio koordinavimo. Yra pateikti šeši teisėkuros siūlymai, kurių tikslas yra stiprinti ekonominę valdyseną. Ir tai yra mūsų požiūrio kertinis akmuo. Požiūrio, kaip kovoti su krize, kertinis akmuo. Mes norime užtikrinti stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą, išplėsdami ekonominę priežiūrą ir siekdami ištaisyti makroekonominį disbalansą. Norime numatyti gyvendinimo mechanizmus, juos sutvarkyti ir sustiprinti fiskalinės nacionalinės taisyklės. Europos Sąjungoje tam reikalingos priemonės, kad būtų galima siekti tvaraus ekonomikos augimo. Man regis yra iš tiesų labai svarbu tai, kad šiandien taryboje pavyko sutarti dėl bendro požiūrio į teisėkuros paketą. Visą tai palengvins dėrybas su Europos parlamentu ir iki vasaro šį darbą bus galima baigti. Aš manau, kad ambicijų užteks ir mes tą suplanuotą darbą iki vasaros atliksime. Dėkoju pirmininkaujančiai Vengrijai ir jos atstovus už labai konstruktyvų požiūrį ir darbą taryboje. Turiu pasakyti, kad kai komisija dėstė savo idėjas ir iniciatyvas dėl ekonominės valdysenos sustiprinimo praeitą pavasarį ir prieš metus, skepticizmo buvo daug, pasipriešinimo taip pat daug. Šiandiengi ne tik Europos parlamentas, bet taip pat ir valstybės narės plačiai sutarė dėl svarbiausiųjų siūlymų, dėl to, kad tie šeši teisėkros siūlymai yra reikalingi. Ir ta reforma dėl ekonominės valdysenos yra tikrai istorinė, visi supranta jos būtinybę. Kai dėl Europos semestro Reikia pasakyti, jis yra ekonominės valdysenos modelio šerdis. Prieš keletą metų Jean-Claude Juncker jau buvo išreiškęs kai kurias iniciatyvas šią linkme. Na, o dabar mes vėl grįžtam prie to pačio ir tai yra turbūt svarbiausias pasiekimas. Norėčiau pasakyti, kad ši iniciatyva, kuri dabar tapo realybę, yra tikrai labai svarbi ekonominės politikos koordinavimui. Šiame kontekste, ir tai bus mano pirmas pastebėjimas dėl Europos semestro, na, nacionaliniai parlamentai turi būti įtraukti į prevencinę biudžeto priežiūrą. Manyčiau, kad komisija ir taryba turi turėti galimybę prižiūrėti nacionalinius biudžetus. Tai nereiškia, kad mes būsime įtraukti į detalų sprendimų prieimimą ir atskirų biudžeto eilučių formavimą. Priešingai, tai reiškia, kad bus daugiau analizės, bus rengiamos biudžeto gairės, priminamas biudžeto balanso būtinumas. ES biudžetai bus sudaromi laikantis priežiūros procedūros, sprendimus, e, siūlymus teiks komisija, sprendimus priims taryba. Vyriausybės teiks biudžetų nacionalinius pasiūlymus, o paskui bus teikiamos rekomendacijos ir e, komisija tai darys ir paskui bus galima tos biudžetus reikalui esant taisyti, atsižvelgiant į rekomendacijas. Kad dėl suverenumo aš pats esu buvęs nacionalinio parlamento ir Europos parlamento narys. Suprantu, kiek jautrus yra parlamentai e, toms priemonėms, kurios yra priimamos fiskalinėje srityje. Mes nekalbame apie demokratijos pažeidimą jokių būdų. Mes tik siekiame, kad valstybės narės laikytųsi tų įsipareigojimų, kuriuos prisėmė patys, kuriuos įrašė savo pačių valia ES sutartyse. Tai štai. Kai dėl Europos semestro poveikio norėčiau pasakyti, kad svarbu, kad būtų parengta ekonominė suprantama visiems strategija kad būtų galima vykdyti intensyvę fiskalinę konsolidaciją ir skatinti ekonomikos augimą, vykdyti struktūrinės reformas. Kad būtų stiprinama fiskalinė tvarka, visa, yra būtina priimti tam tikrus sprendimus. Kaip sakė ponas Junkeris, kitą savaitę taryboje tikimasi bus priimti esminiai sprendimai šiais klausimais. Už pateiktos politinės gairės komisijai ir valstybėms narėms dėl darbų susijusių su ekonominė ir fiskalinė politika ir tų, tų politikų priežiūra. Pone pirmininkė, norėčiau užbaigti savo pasisakymą, pasakydamas štai ką. Apibendrinkime politikos ir reformos, kurios yra siūlomos, rodo, jog ES pasimokė iš krizės pamokų, o dabar yra veikiama atitinkamai ryštingai. Krizę bandoma įveikti ir negarantuota, kad padės šios priemonės ją įveikti galutinai, Tačiau svarbu nuraminti finansų rinkas, svarbu pagerinti makroekonominius rodiklius, svarbu, e, kad užtektų ambicijų nestabdyti reformų, jeigu veiksime ryštingai ir išmintingai. Maničiau, kad mums pavyks išlaviruoti šiame krizės kontekste Praeiti metai buvo sunkus eurui, e, sunkus Europos ekonomikai. Reformų dėka galbūt pavyks atgaivinti mūsų ekonomiką, o tai ir yra šiuo metu svarbiausia. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Turėčiau pasakyti, kad jau du žmonės prašo žodžio. Na štai, gavome la, dar vieną užpildytą rožinį lapą. Regėsi daugiau gauname tų lapų šiuo metu. Čekų, Čekijos Respublikos Senato atstovas, ponas Ševčik. Jis yra Europos reikalų komitetų pirmininkas. E, leisime užduoti keletą klausimų ir paskui lauksime atsakymų šių svečių. Musím říct, že velice oceňuji, že máme možnost. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, jog labai vertinu tai, kad turime progą čia diskutuoti. E, tomis tarp vyriausybinėmis iki šiol buvusiomis temomis Europos parlamente. Džiaugiuosi dėl šios progos, tačiau kita vertus. Mes aptariame tam tikrus rūpinimą keliančius klausimus. Svarbu, kad taryboje būtų priimtos reikiamos priemonės ir tai per artimiausias dešimt dienų mes nelabai žinome, kokios tai bus tos priemonės, apie kurias pradedama kalbėti. Norėčiau paklausti komisaro ir kitų svečių, ar būtų galima detaliau pristatyti mums tas priimsimas priemonės. Mums rūpia, apie ką, bus, apie ką buvo diskutuota e, ekofine 11, 11 valandą regis bus pateikti sprendimai, laiko bus maža iki sprendimo prieimimo. Tikiuosi, kad diskusijoms laiko buvo sausi. Mes žinome, kad dabar krizės neišspręsime, mes tiesiog sakome, kad priemonės yra priimamos tam, kad užkirstume kelią krizėms ateityje. Ši krizė vyksta kažkaip pati savaime ir problemos sprendžiasi kaip pačios savaime. Nacionaliniuose parlamentuose kasdien diskutuojama apie svarbiausias problemas. Aš norėčiau paklausti, kokiu priemonių reikėtų imtis. Turime užtikrinti, kad atskaitomybė, atsiskaitomumo principas niekur nedings, kad politikai turės laikytis tų pažadų, kuriuos davė prieš rinkimus. Tai yra esminis dalykas, siekiant užkirsti kelią didžiuliams deficitams ateityje. Ačiū. Dėkoju. Ponas Andriukaitis, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Iš ties e, mane domintų keletas aspektų. E, pirmiausia, Europos paktas. Jame priemonės iš esmės surašytos tos, kurios yra ir Europos augimo ir stabilumo pakte, ir Lisabonos sutartyje ir kitose priemonėse. Daug dubliavimo. Kodėl reikėjo jas kartoti ir kokia čia nauja kokybė gali atsirasti, nes šalis, kurios yra eurozonoje ir šalis, kurios nėra eurozonoje, jos yra labai skirtingose situacijose. Šalis ne eurozonai netgi yra su skirtingom valiutom, ir skirtingom bankiniam sistemam. Pavyzdžiui, Lietuva yra, turi valiutų valdybos modelį ir, ir ji patenka į visiškai kitokią situaciją negu Lenkija, kuri gali revalvuoti ar devalvuoti savo valiutą, nes turi centrinio banko funkcijas. Kitaip sakant, daug yra skirtingumų ir dėl to jau sunkumai vykdyti e, įsipareigojimus, ypač žinant, kokia valstybė aplinka, o dar problema integruojantis į eurą. Ar Europaktas negali apsunkinti toms šalims, tos, kurios pasiryžę įstoti į eurozoną, neapsunkins kelio į tai, nes mes su nerimu žiūrime šitą dalyką. Be to, E, kyla dar vienas klausimas, jau čia daugiau e, Ekofino tarybai ir Europos komisijai. Taip, kalbame apie ex ante kontrolę e, biudžeto formavimo, bet mes mums labai svarbi ir ex post kontrolė, kuri yra iš esmės fundamentali, kad mes žinotumėm, kaip mes įvykdom ir kaip nacionaliniai parlamentai Europos semestrų dėka vykdys ne tik ex ante, bet ekspost kontrolė, be kurios iš vis negalima e, pasivaizduoti atsakomybės ir įsivaizduoti to, kokioj būkliai mes esam e, einamųjų ir busimųjų metų bėgi ir savo įsipareigojimų vykdymo kontekste. Ačiū. Uh, the commissioner was looking at me earlier, uh, thinking that. Na, štai. Sulaukėme klausimų dėl to, kas yra pakte. Minėjome, kad šitas paktas persidengia su kitais dokumentais. Galbūt galėtume sulaukti pirmųjų atsakymų iškeltus klausimus. Tai štai. Oli, gal nuo jūsų galėtume pradėti apie šį Europaktą tarti keletą žodžių. Dėkoju. Aš stengiausi uh, žvalgytis visas pusės, nes nemačiau klausėjų, nemačiau kalbėtojų. Na, pabandysiu atsakyti. Jean-Claude Juncker, Eurogrupės pirmininkas, e, manyčiau, yra geriausioje padėtėje ir labiausiai sugebėtų atsakyti šį klausimą. Jis siūlė sprendimų prieimimus šią temą. Kai dėl tarybos jį rinksis kitą savaitę ir mes ten turėtume priimti sprendimus. Tam, kad būtų galima pateikti suprantamus atsakymus į kylančius klausimus. Fiskalinė konsolidacija bus viena iš temų, kur bus priimti sprendimai e, mums rūpi valstybių narių reakcija, mums rūpi e, saugimo ir stabilumo pakto įgyvendinimo reikalai. Portugalija, pavyzdžiui, prieėmė labai svarbius sprendimus dėl fiskalinės konsolidacijos ir struktūrinių priemonių gyvendinimo. Kitose šalise taip pat sprendimai buvo priimti. Antra, reikėtų siekti politinio sutarimo ir sudaryti nuolatinį Europos stabilumo mechanizmą ir turėti stabilizavimo priemonę, kurią galėtume pasinaudoti reikalui esant. Tikiuosi, kad teisėkūros paketas ekonominės valdysenos mums taip pat padės. Tikimės, kad jis bus sėkmingai įgyvendintas kartu su visai ir kitų priemonių. Reikalui esant, galbūt vyks rekapitalizavimo priemonių įgyvendinimas, bus rekapitalizuojami bankai ir finansinės institucijos. įveikėme paskutiniuosius krizės etapus ir dabar mums reikia priimti sprendimus visomis kryptomis. Krizė tebėra čia, ji niekur nedingo. Žinome, kad kai kurios valstybės turi problemų dėl vidaus įsiskolinimų. Žinome, kad daugelį Europos dalių uh, e, praužė bankų krizė parlamentų. Uh, norėčiau pasakyti, kad dabar svarbu žvelgti į realią ekonomiką ir priimti tvarias priemonės. Ekonomikos atsigavimas mm, yra prasidėjęs, tai leidžia pagerinti padėtį užimtumo srityje. Finansinės rinkas dar reikia nuraminti ir reikia, kad, tas, kad tos sumaištis juose liautųsi. Mes apie tai kalbėsime kitą savaitę taryboje. Pirmininkė, ačiū. Jean-Claude, gal jūs galėtumėt mums pateikti informacijos apie ECOFIN darbą ir apie penktadienio vakaro, šeštadienio ryto susitarimus. Nes kai susitinka finansų ministrai, tai tuomet detalių pasirodo daugiau negu susitiktų tiesiog vyriausybių vadovai. Prašom. Madame Prezident. Taip, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau atsakyti ir mūsų kolegos iš Lietuvos klausimą. Taip, aš lygiai taip pat sakiau Euro, Europos paktas ar, ar konkurencingumo paktas, kaip prieš tris savaitės e, buvo norėta jį pavadinti, neturi jokios pridėtosios vertės, papildomos vertės. Uh, Ir remdamasis savo patirtimi, aš e, galiu pasakyti, jog kartais kyla didelės diskusijos, jos užplūsta kaip didelis bangos, kad užplūsta paplūdimis kartais, užplūsta Europą ir e, galbūt kyla klausimas, kodėl dabar tos, tos bangos atsiranda. Mes turime stabilumą ir augimą paktą, turime e, ekonominės politikos politikos gairias, turime integruotas e, e, gairias, e, turime gairias užimtumo srityje. Per kiekvieną Eurogrupės posėdį nagrinėjame dviejų valstybių narių padėtį, teikiame rekomendacijas kiekvienai valstybei eurozonos atskirai, kad, kad kiekviena valstybė pakoreguotų atitinkamai savo politiką, tai galbūt iš tikrųjų gali kilti klausimas, kodėl tas e, e Europaktas reikalingas. Tai aš galiu neteikti jums vieno paaiškinimo, o kitą paaiškinimą galiu pateikti tokį. Galbūt reikėjo į vieną vietą sudėti visus valdysenos elementus, kurie mums buvo reikalingi. Ir pagrindinė idėja šito pakto tai yra e, valdymo užtikrinimas valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių. Ir kad e, įvairios nacionalinės politikos būtų tikrinamos, e, taip pat ir reformų vyksmas tikrinamas vyriausybių lygmenių. Nes anksčiau finansų ministrai atsakė už kontrolę ir už peer review ir už tam tikro spaudimo vykdymą. Bet aš pasakysiu savo nuomonę. Nežinau, ar pasiteisins tas, tas paktas. Sakykime, eurozonos 17 valstybių ir vyriausybių vadovų yra. Ir kuomet jie kalbėsis su tais, kurie nori įstoti į, į, Europos, į, į eurozoną apie įvairias e, problemas, kurios kyla tose stojančiose valstybėse ir kuomet bus lyginamos situacijos ir lyginami siūlomi sprendimai, vienų ir kitų siūlomi sprendimai ir kuomet bus lyginamas reformų skirtingas vyksmas ir ritmas, skirtingas atlyginimų ligmuo, skirtingas pasistumėjimas reformų srityje, pažiūrėjau, paslaugų sektoriuje, tai tuomet, man atrodo, iš tikrųjų tai, tai gali nueiti per toli ir, ir nebus įmanoma visko suvaldyti. Pone Merkel oficialiai nieko nepatikė jokių dokumentų, tačiau aš mačiau darbo dokumentą, kurį parengė kanceliarija ar, ar ministerija Vokietijos atitinkama. Vokietija siūlė indeksavimo sistemas panaikinti Belgijoje ir, ir Luksemburgė per, per, per metus laiko. Ir kuomet aš kalbėjau apie tai su kolegomis premjerais, norėjau, kad man būtų paaiškintas skirtumas Belgijos ir Luksemburgo sistemų. Jie nežinojo, kad, kad yra tam tikrų skirtumų tarptų sistemų. Aš dėl to jų nekritikuoju. Kai kurie premjerai nežinojo, kad uh, kad, kad jų valstybėse kolektyvinių susitarimų srityje buvo tam tikri indeksavimo mechanizmai. Jeigu premjerai nežino, kaip yra toje srityje, kokie niuansai egzistuoja jo paties šalyje, tai ar, ar, ar galima tuomet reikalauti, kad jisai žinotų, kaip yra pas mane valstybėje. Tai aišku, jeigu valstybės nori ar valstybių vadovai nori atlikti išimtinai tą darbą, tai tuomet aš nemanau, kad e, tas procesas baigsis e, sėkmingai. Jisai gali numirti dar negimęs. Jūs puikiai viską žinote. Jūs, ar jūs žinote, kad 2005 e, m. birželio mėnesį vadovų taryboje buvo e, sutarta dėl jaunimo Europos pakto. Aš žinau, nes aš pirmininkavau tai e, tarybai. Visuomet prisimeni, kuomet pirmininkavai, todėl kad manai, kad tuomet e, buvo labai svarbus momentas, kai aš pirmininkavau. Bet aš turbūt tik vienas ir te prisimenu. Beje, prancūzai tuomet parėmė tą idėją, tačiau dabar niekas apie tai net neprisimena. Jeigu premjerai nori patys taikyti tą e, Europaktą, tai nieko gero iš to nebus. Reikia, kad komisija čia suvaidintų savo vaidmenį ir reikia, kad įvairios e, tarybos e, e, grupės suvaidintų savo vaidmenį ir įvairūs tarybos formatai, ekofinas, eurogrupė. Ir tuomet matysim, ar nacionaliniai parlamentai domisi, reikia juos sudominti tuo, nes turi ir jie parodyti savo susidomėjimą, nes antraip nebus tos papildomas vertės ir, ir bus skirtingi metodai ir mes tuomet turėsim pas, pasirinkti tarp įvairių tikslų. Lygiai taip pat kaip ir ekonomikos koordinavimo srityje, čia kol kas lieka eurozonos valstybių reikalas. Aš puikiai suprantu, kad e, tos valstybės, kurios turi vienus pinigus, e, reikalauja didesnio koordinavimo negu tos valstybės, kurios turi skirtingą valiutą. Tačiau nereikėtų iš esmės e, skirti dabar statyti sienos tarp tų eurozonos valstybių ir tų, kurios dar nėra toje zonoje tarptų, kurios jau įsivedė bendrus pinigus ir tų, kurios dar nepadarė to. Būtent todėl mūsų bičiuliai lietuviai, lenkai ir kiti reikalavo, kad eurozonos 17 valstybių nedirbtų e, vienos dėl ekonominės politikos koordinavimo, o kad tame procese taip pat dalyvautų ir kitos valstybės narės. Mes tai užtikrinome stabilumo mechanizmo srityje, kur aš pirmininkauju 27 e, ministrų e, sustikimams. Euro pakte neturi būti jokių nuostatų, kurios galėtų būti traktuojamas kaip naujos kliūtis e, toms valstybėms, kurios nori stoti į eurozoną. Aš esu įsitikinęs, kad neturi būti tokių kliučių. Ir aš esu įsitikinęs, kad eurozona nėra uždaras klubas ir kad visos valstybės narės, kurios atitinka kriterijus, turi būti priimtos į eurozoną. Aišku, tam tikras teisinis interpretavimas galbūt reiškia, kad e, vis, e, visos valstybės, kurios atitinka kriterijus, privalo stoti į eurozoną, nes e, turi prisijungti prie bendrų pinigų. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, švedų parlamentarai turi kitokį įsivaizdavimą ir kitaip interpretuoja uh, tas, tas nuostatas, be kita ko ir Mastrikto sutarties e, kontekste. Ekonominių politikų koordinavimas Europos semestro kontekste ir ex ante e, kontrolė. Ekonominių politikų koordinavimas yra Europos lygnas dalykas, tačiau ex post kontrolė nacionalinių biudžeto pasirinkimų krypčių kontrolė lieka nacionalinio lygmens dalykas ir nacionalinių parlamentų dalykas. Aišku, Europoje ir Europos parlamente mes tarpusavėje, aišku, galime e, diskutuoti apie visus aspektus, kurie susiję su struktūrinėmis reformomis. Tad e, tikrai e, nereikia bijoti tų dalykų. Dėkoju. Ačiū už tokius gyvus komentarus. Pamiršau šį beitą. Norėčiau pridurti dar. Papildyti atsakymą. Praeitą penktadienį vyko tarybos susikimas vakar. Buvau subūręs Eurogrupę ir mes diskutavome apie tuos klausimus, kurie dar tebėra atviri. Euro ES taryba 17 valstybių valstybės valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė siekti pažangos. Mes siekime, kad 440 milijardų būtų tame e, eurų tame fonde, kuris, ta priemonė, kuria stabilumo fondas 13 metų, 13 metais e, šis fondas turės siekti 500 milijardų eurų. Mes taryboje nebuvome aptarę atskirų detalių, buvom tik numatę, kiek Graikijai gali prireikti lėšų jai išgelbėti. E, mes nusprendėme, kad Graikija per 7,5 metų turės gražinti savo skolą, tačiau kapitalo struktūra nebuvo aptarta, nei mechanizmas ne visai reikia kitų klausimų susijusių su kainų nustatymu, jeigu taip galima sakyti. Mes nesame susitarę dėl šios stabilumo priemonės įvairių valdymo taisyklių. Eurogrupėje čia nelabai toli pažengta į priekį, nes dėl kapitalų struktūros valstybių narių požiūriai dar tebėra pakankamai skirtingi. Aš vėl sukviečiau į posėdį Eurogrupę. Susirinksim pirmadienį. 27 valstybių narių atstovai dalyvaus šiame sustikime. Vengrijos finansų ministras turėtų vadovauti šiam e, susirinkimui. Kadangi tai yra nelegalus posėdis, nes renkasi 27 valstybių vadovai ir, ir ministrai, kalbėsime apie tarp vyriausybinės priemonės, dėl to tas susirinkimas yra nelegalus, ne pagal sutartis. Tad tenka labai rimtai paieškoti, kas tokiam nelegaliam renginiui norėtų vadovauti. Tai štai. Mums prireikė kitą pirmadienį dar vieno posėdžio, kad galėtume susitarti tais klausimais kurie tebėra atviri, kad 24-25 kovo taryboje būtų galima dirbti tinkamai, turint jau reikiamą informaciją. Iš tiesų yra būtina rasti gumą e, į eurozonos įsiskolinimo klausimą. Svarbu, kad tas atsakymas atitiktų finansinių rinkų lūkesčius. Kai dėl eurozonos mes ir toliau tebe vėluojame. Vėluojame reaguodami finansų rinkos e, reakcijas. Jeigu būtumėm greitesni, turėtume daugiau fantazijos. Jeigu sugebėtume dirbti kūrybiškiau, galbūt galėtume aplenkti finansų rinkos reakcijas ir mes nuo jų reakcijų kentėtume mažiau. Tad čia, manyčiau, turime siekti revanšų finansų rinkų atžvilgių. Dėkuoju. Uh, Na štai, išklausime dar vienos kalbos. Turime daug norinčių kalbėti kolegom. Europos parlamento atstovai norėtų pasisakyti. Kolega Šuntis, prašau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, jog komentarai pateikti, e, nepaisant pagirtinų intencijų, sukėlė daugiau neiškumo man negu e, aiškumo konkurencingumo paktas, Europos semestras, Europaktas. Dėl visų šitų dalykų kyla klausimų. Mes e, turim klausti, ar čia kalba nesisuka tarp e, konkuravimo, tarp įvairių e, Europos institucijų, tarybos, komisijos, parlamento ir galbūt uh, to, toje kovoje pralaimi Europarlamentas ir nacionaliniai parlamentai? Turiu konkretų klausimą. Sakykime, kad nacionaliniuose parlamentuose bus atmestas tas Europaktas. Kas tuomet bus? Toliau antras klausimas. Ar ten numatyta, tame pakte numatytas sutarčių keitimas? ir ar apskritai šitie, šitie dalykai, tos pakto nuostatos yra suderinamos su sutartimis. Ir baigdamas noriu pasakyti štai ką. Europoje yra didelė nedarbo problema. Ar per tą paktą bus sprendžiama šita problema? ir ar visos valstybės esančios eurozonoje netaps mažomis Vokietijomis. Ar, ar, ar jūs manot, kad, kad tai iš principo įmanoma? Ir ar jūs manot, kad e, tai padės mums išspręsti Europos problemas? Aš, ko gero, tuo ir baigsiu savo pasisakymą. And... Dėkoju. Austrijos atstovas, man aš tu, prašau. Oh, right, yes. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, man atrodo, kad mes visi galime pasidžiaugti tuo Europaktu ir dėka visų tų, e, pasidžiaugti tų pastangomis, kurie parengė tą paktą, nes čia bandoma pažiūrėti viskas, e, apžvelgti viską, kas įmanoma ir atsiranda bendras vardiklis. Iš žiniasklaidos žinome, kad Merkel ir Sarkozy ėmėsi priemonių, kurios dėja buvo pasmerkto žlugti dėl, e, to, dėl realios ekonomikos aktualijų. Mes turime būti atsakingi savo piliečiams, nes jie yra mūsų rinkėjai. Taigi, kaip aš galėčiau savo rinkėjams paaiškinti, Aš jau ir taip dabar turiu e, sunkumų paaiškinti savo rinkėjams, kad mes nesusidurėme su euro krize, bet su kai kurių eurozonos valstybių krize, nes visur žiniasklaidoje kalbama apie, apie euro gelbėjimo planą. Taigi, jūs mums paaiškinote, kokie yra Maastrichto kriterijai, e, Lisabono strategija, e, visa tai yra tarsi sėkminga. Tačiau kaip paaiškinsite, kas yra Europaktas? Taigi mano klausimas yra, ką man pasakyti savo rinkėjams, kodėl mes esame įsitikinę, e, kad tai, ką mes dabar tvirtiname, apie ką kalbame, kad tai bus sėkminga ir sėkmingiau negu ankstesni, ankstesnės mūsų priemonės. Aišku, viltis miršta paskutinė, galiu taip pasakyti. Dar vienas komentaras, o paskui kol grįšime prie atsakymų. Kolega iš Graikijos nori klausti. Pone Papandrėjau, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pasisakiusiems eh, svečiams. Manau, kad eh, toks keitimasis nuomonėmis su įvairių institucijų atstovais yra labai geras dalykas. Nacionaliniai parlamentai turi galbūt labiau susitelkti, spręsdami Europai rūpimus, rūpimus klausimus, nes galbūt per mažai žinoma, kas vyksta Europoje, komisijoje, taryboje ar, ar parlamente. Pavyzdžiui, e, vidutinis ES pilietis galbūt per mažai e, žino apie tai. Jūs priimate tokių sprendimų, kurie galbūt didina biurokratiją Europoje. Ir Ir matom, kad Europos piliečių nepasitenkinimas auga kai kuriais atvejais. Jūs kalbate apie ekonominę valdyseną ir koordinavimą. Koordinavimas be jokios abejonės yra būtinas. Tačiau mums susidaro įspūdis, ir ne man vienai, kad e, Europa priima dažnai sprendimus, kurie nebūtinai patys geriausi sprendimai ir kurie per vėlai priimami. E, tuo tarpu piliečiai vylėsi, kad Europa spręs laiku ir, ir, ir tinkamai. Pavyzdžiui, Graikijos e, žinom iškilusias problemas ir e, gana, gana greitai žinom, kad jūs vėl turėsite priimti tam tikrų sprendimų šiais klausimais. Aišku, sprendžiant tas problemas, su kuriomis susiduria euras ir, ir, ir Europa, nesiūloma tokių sprendimų, kurie galutinai išsprendžia tuos dalykus. Žinom, kad reikia daug ką reformuoti, bet ar to pakaks? Europos problema galbūt yra ne vien tik finansinio pobūdžio. Bankų sektoriui buvo teikiama besąlygiška pagalba. Tačiau kas iš esmės pasikeitė? Ar, ar, ar realiai pasikeitė finansų sektoriaus priežiūra? 2010 metais mes matėme, jog hedge funds, rizikos fondai e, turėjo daug pelno ir žinome, jog e, yra pavojingų, rizikingų vertybinių popierių daug. Kas yra daroma siekiant užtikrinti šio sektoriaus priežiūrą. Tuo tarpu už viską moka piliečiai. O kalbant apie vystimas, jūs sakot, jog yra stabilumo ir augimo paktas iki 2020 metų. Bet turim galvoti ir apie tai, kodėl Lisabonos sutartis e, yra fiasko. Yra ir kitos pasaulio dalis, apie kurias turime galvoti. Indija, Kinija, arabų pasaulis dabar susiduria su labai dėliais pokyčiais. Ar kas nors galvoja apie galimas pasiekmes, apie tai, ką reikia daryti Europai šitame kontekste, jeigu mūsų tikslas yra mažinti įsiskolinimą ir deficitą kada, kada bus e, keliamos e, rimtos iniciatyvos mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Jeigu to nebus daroma, ateinančios e, kartos paveldės ne tik tai deficitus, bet ir e, žlungančias sveikatos apsaugos ar švietimo sistemas. Nežinau, ar mes einam tinkamu keliu, galvodami apie ateities kartas. Dėkuoju. Dar vienam kolegui suteiksiu žodį iš Europos parlamento. Prašom, Astrid. Astrid Liulin klausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Junkeriui už tą puikų santykinį Europakto įvertinimą. Aš naiviai galvojau, kad tas šešių siūlymų paketas kurio tikslas yra stiprinti biudžeto discipliną ir ekonominę valdyseną, yra tas dalykas, prie kurio mes turėtume susitelkti. Kad, kad kuo greičiau pagal bendro sprendimo procedūrą tie, ta, tas paketas būtų priimtas. Aš dar kartą pabrėžiu, naiviai tikėjau, kad tai turi būti tas dalykas, prie kurio telksime svarbiausią savo pastangas ir mes, ir taryba. Ir štai dabar kalbame apie Europaktą ar konkurencingumo paktą. Tad nebežinau, kaip mes sakom, kurį šventą iššokti garbinti. Nes iš esmės mus pirmiausia turėtų dominti Europos komisijos siūlymai. Mes turėtume juos svarstyti, rasti sutarimą tvirtą sutarimą. Mes, parlamentas, norėjome prisidėti prie to darbo. Na, suprantama, mes ir toliau tęsime diskusijas, sieksime, kad jos vyktų. Tačiau turiu pripažinti, kaip čia diplomatiškiau pasakiau, sako kalbėtoja. Taigi, švelniai tariant, esu nustebusi dėl to, kaip klostosi įvykiai. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Šieji mums teko didis malonumas susitikti su ponia Legerda ir ponu Šoiblė. Ponas Šoiblė mums jau išdėstė, kokias didžiulės pastangas dės Vokietija. Jis kalbėjo apie milijardus skirtus finansuoti naujajam Europos mechanizmui, stabilumo mechanizmui. Ar iš tikrųjų ta kapitalo dalis šiam paktui finansuoti. Jeigu teisingai supratau, ne viskas dėl to yra visiškai aišku. Taigi, ar tie milijardai yra ta suma, kurią turės į tą taupyklę iš karto įdėti valstybės narės? Aš pasakiau diskusijų metu, bet juk nebūtina juos iš karto išleisti. Ir man uždavė klausimą ministras, ar aš, ar jis vakar dalyvavome kofino posėdėje. Tad man rūpi, koks krūvis teks atskiroms valstybėms, kalbant apie tuos įnašus į stabilumo mechanizmo dėgymą. Mes taip pat sulaukėme ponios Legard komplimentų dėl to, kokią poziciją priėmė Europos parlamentas finansinių transakcijų, finansinių sandorių apmokestinimo klausimų. Dauguma parlamento narių pritarė aiškiams siūlymus, bet nebuvo kalbama vien tik apie eurozoną. Nors šį rytą ponė Legerd mums sakė, jog manoma, kad tokia priemonė, o būtent finansinių sandorių apmokestinimo priemonė, yra numatyta įdėkti eurozonoje. Nežinau, kiek dar dovanų bus galima teikti ponui Kamerunui, bet gal aš sulauksiu atsakymą šį klausimą. Dabar dėl euro obligacijas, apie tai kalbama vis mažiau, jo lab, kad vokiečiai nenori girdėti mininčio žodžio. Diskusijos dėl euro obligacijų tampa tikrų religijos karų Europoje. Šiame PET komitete mes turėsime šiaip ar taip priimti paketą dėl finansinės valdysenos, jums teks tarti savo žodį šiuo klausimu. Aš nemanau, kad yra protinga numatyti šią priemonę vien tik tam, kad būtų galima geresnių procentų finansuoti valstybės įsiskolinimų padengimą. Tuo pat metu kiekvienam yra aišku, kada ateis metas, kad teks pasitelkti euro obligacijas. Ar galėtumėte, ponė Renai, mums pasakyti, sąlygas, kurios yra būtinos, kad e, e, kurioms susikloščius e, euroobligacijų pasitelkimas ta nau, ne, neišvengiama ir, ir, ir reikiama priemonė. Ir kiek mums visiems galiausiai tai kainuos. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Tai štai, leiskime atsakyti pirmiausia žodis ministrui. Nežinau, ar visi atsakys į visus klausimus, Tačiau, kadangi atsakinės trys mūsų svečiai, tai atsakymų vis tiek sulauksime. Ačiū, Šern. Aš norėčiau pradėti štai nuo ko. Šimtų procentų sutinku su kolega iš Austrijos. Mes nekalbam apie euro krizę, kalbam apie finansinę krizę, kurią patiria kai kurios eurozonos valstybės. Tam tikrų požiūrių, tai yra mano nuomonė, Visos mūsų problemos kyla dėl to, kad prieš tai pergyvenome didžiulę sėkmę. Euras buvo sėkmės istorija, jį truko 12 metų. Tiesiog pažvelkime, kaip susiklostė viskas. 99 metais euras buvo įvestas, visi reikalai gavo reikiamą pagreitį, euras stiprėjo ir stiprėjo. Na, o paskui sulaukėme globalios finansų krizės. Mes tiesiog e, galime daryti išvadą, kad euro sėkmė dabar yra mūsų problema. Mes matome, kad dabar turime kalbėti apie Europos ekonomiką ir finansų sistemą. Turime žvelgti, kas už to slypi. Štai. Tai ir yra priežastis, dėl ko mes, ES politikai, ekonomistai, ministrai, turime bandyti dirbti kartu ir turime surasti suprantamą atsakymą į visus šios iššūkius jeigu tenka kalbėti apie sutarčių keitimą. Tai tai irgi galime traktuoti kaip suprantamo atsakymo į iššūkius dalį. Kad dėl ekonominės valdysenos paketo ar šitų šešių teisėkuros aktų iniciatyvų, tai tai taip pat galėtų būti dalis to suprantamo atsakymo į iššūkius. Kad dėl Europos semestro, tai yra šios mūsų popietės tema, ar viena iš temų. Europos semestras yra ištisas procesas kurio tikslas yra e, geresnis ir sėkmingesnis ES ekonominės politikos koordinavimas. Tai irgi yra dalis suprantamo atsakymo į iššūkius. Na, o kai dėl euro pakto, ar konkurencingumo pakto, vėlgi, tai irgi yra dalis suprantamo atsakymo iškylančius iššūkius. Tai yra to suprantamų atsakymų paieškos. Yra ir kitų elementų visai eilė. Finansinių paslaugų reguliavimas. Ir to procedūrus irgi yra dalis suprantamo atsakymo iškylančius iššūkius. Na ir galiausiai, o ne pirmininkė, mėla Šern, mūsų dabartinių problemų priežastis ir yra paskutinių 12 metų didžiulės euro sėkmės istorija. Tai dabar turime galvoti, ką ir kaip pertvarkyti. Turime kurti labiau integruotą ES ekonomikos ir finansų sistemą, e, kurie apimtų toliau negu eurozonos šalis. E, ekonomika taps labiau integruota koordinavimo būdu. Tai yra ta procedūra, kur žengiama žingsnis po žingsnio, palaipsniui. Tai gali apimti keletą metų ir daugiau. Tų kelių metų gali prireikti, kol sukursime integruotą ES ekonomiką. Na, o kol kas dirbkim pamažu, žingsnis po žingsnio. Pirmininkė, dėkoju. Buvo skirta Žanui Klodui. Prašom atsakyti. Visų pirma atsakysiu į kai kurios klausimus, o paskui kitus paliksiu at, at, atsakyti komisijos nariui Oli. Manau, kad pasiskirstyti turim tos klausimus tarpusavėje. Aš manau, kad Oli tu turėsi atsakyti į visus klausimus dėl finansinio reguliavimo. nes e, galbūt e, mes nepakankamai esam užtikrinę šitos dalykus ir todėl aš beveričiau, kad komisija atsakytų į tos klausimus. O dėl kitų klausimų, tai visų pirma atsakysiu e, kolegą iš Graikijos, kuris sėdi kairėje pusėje, kad euro paktas yra sudaromas tarp vyriausybių. Tai yra paktas saistantis eurozonos vyriausybės. Ir galbūt tas vyriausybės, kurios norės e, prisidėti prie eurozonos. Tos e, vyriausybės yra kontroliuojamos nacionalinių parlamentų. Nežinau, kaip yra kitur, bet pas mus tai vyksta taip. prieš e, dalyvaujant vadovų tarybai 17 valstybių, aš e, su iškvečiamas į plenarinį posėdį ir turiu paaiškinti, kokią poziciją ginsiu Bruselėje. Dėl Europakto. Kadangi pakto taikymas būtinai turi vykti per nacionalinės reformas, per nacionalinių reformų programą. Tai ekonomikos ministras e, mūsų turėjo taip pat e, paaiškinti, kokie yra nacionalinės reformų programos tikslai. Ir kuomet e, vadovų taryba kovo pabaigoje pasibaigs, tuomet mūsų parlamente plenarme posėdėje vėl vyks diskusija, kur vyriausybė turės atsiskaityti už tai, ką padarė arba ko nepadarė Bruselėje. Ir kuomet Luksemburgo parlamentas Jeigu Luksemburgo parlamentas nepritars tam, ką darė vyriausybė, tuomet Europaktas nebus atmestas, bet vyriausybė turės atsistatydinti. Būtent taip funkcionuoja demokratinė sistema. Vyriausybė yra atskaitinga parlamentui. Ir tai yra logiška, kad Europaktas apie kurį aš e, sakiau ir kai kurių gerų dalykų, bet ir daug blogų dalykų, tas paktas nereikalauja sutarties pakeitimų papildomų. Mes sutartis pakeitėme taip, kad e, galėtume įtvirtinti Europos stabilumo mechanizmą, tačiau kitų jokių pakeitimų sutartyse nebus, nes e, visi tie aspektai, kuriuos apima Europaktas, O tuos aspektus jau apėmė taip pat ir Lisabonos darbo tvarkė. Iš esmės tai yra aspektai, kurie yra nacionalinės kompetencijos e, dalykai. Ir e, siekdami fiksuojamų tikslų mes turėsime pasirinkti nacionalinės priemonės, kurios e, turės būti gyvendintos. O tie aspektai, kurie yra įrašyti į Europaktą, be jokios išimties jau yra įrašyti 97 metų vadovų tarybos e, e, deklaracijoje, kur kalbama apie ekonominės politikos tikslus. Mes e, suteikėme ekonominiai valdysenai metodą. Mes prisiminkite Lisabonos sutarties kontekste. Dabar 2011 metai, o iki 10 metų pagal Lisabono sutartį mes turėjome tapti konkurencingiausią planetos uh, E, struktūra sąjunga. Tačiau tai, tai tik tai žodžiai, todėl kad įvairios reformos, kurios turėjo vykti Lisabonos e, darbo tvarkės kontekste, aišku, daug buvo reformų atlikta, tačiau ne visos buvo įgyvendintos, o nebuvo įgyvendintos todėl, kad nebuvo tokios struktūros, kuri tikrintų, kas daroma, o kas nedaroma. Ir užtikrintų tolesnį gyvendinimą. Dabar mes turime metodą. Ir pagal tą metodą valstybių ir vyriausybių vadovai patys turi kontroliuoti šito pakto taikymą. Bet aš sakiau, kad vieni jie to negalės padaryti. Visų pirma, čia Svarbu, kad e, yra naujas metodas. Dabar vyriausybės e, greščiau žiūrės viena į kitą negu praeitie. Būtent todėl e, mes netapsim visi mažomis Vokietijomis. Aš turiu kitų patriotinių sumetimų ar kitų, kitų minčių negu kad tokia mintis. Aš e, nemanau, kad mes turėtume dabar taip suskilti regioniškai. E, mūsų didžioji kunigaikštystė nenori skilti dar į regionus. Aš e, labai laimingas, kad mes neturim tokio administracinio regioninio suskirstimo kaip Vokietija. Mes turim nulatinį administracinį e, skirstimą, mes turime 12 kantonų, o jeigu būtų atskiros vyriausybės kiekviena mūsų kantone, tai tuomet tikrai būtų betvarkė. Taigi, mes netapsim mažomis Vokietijomis, bet mes tapsim Europą. Mes sieksim bendrų tikslų kartu su vokiečiais ir kitais, tačiau mums nevadovaus nei vokiečiai, nei prancūzai, nei, nei britai ar, ar kas nors kitas. Mes, mes dirbsim kartu. Bet pamirškime Europą. Mes turime iš naujo išmokti meną ir jausti malonumą dirbdami darbą kartu. Bendro darbo meno iš naujo turime išmokti ir jausti malonumą. Tai darydami. Europą nedažnai pasirodo vieninga. Daug kas aiškina kodėl Europa negali priimti tos ar kitos pozicijos. Todėl, kad kyla tokia problema nacionalinių lygmenių A, problema B, C ar panašiai. Ir jeigu tai bus toliau, mes niekuomet nerasim bendrų sprendimų Europos lygmenių. Mes turime iš naujo išmokti veikti kartu. Mes turime norėti daugiau bendros veiklos. Jeigu norime minimumo Europos, tai e, Jeigu norime daugiau Europos, tai turi būti stipresnės ir mūsų valstybės. O dabar tai sakau ir Oli mane pataisys, jeigu klistu, mes turime diskutuoti apie tai, kaip galime pasiskolinti 100, 500 milijardų. 17 valstybių taryba sakė, ir tai nebuvo naujas dalykas, jog tai tu, turi būti dalis e, callable capital, turi būti dalis garantijų. Mm ir paid in kapitalas. Na, mes aišku dar paskui išsiaiškinsim konkrečiai, kaip mes e, visą tai darysime, tačiau Europos mechanizmai turi įgalinti mus e, veiksmingai skolintis. Na, bet aišku, mes pirmadienį padiskutuosim apie konkrečius aspektus viso, viso šito dalyko. ir mes turime užtikrinti e, finansinio stabilumo fondo e, veikimą. Mes e, taip pat turim įgyvendinti garantijų sistemą, turim dabar tą lygį pakelti 440 milijardų. Ir Galbūt padarysime tai panaudodami garantijas, tačiau kai kas mano, kad turi būti ir pay indalis visame tame. Bet visi šitie dalykai dar, dar kol kas nagrinėjami. Man atrodo, kad jūs diskutavot su ponu Šoible. Ir aš jums sakiau, ponė Liuling, jeigu jūs uh, nebežinot, kur link yra einama jums neaiškas kryptis, tai kreipkite į savo valstybės premjerą. Jisai viską jums paaiškins ir, e, ir nuramins jūs. Tos lėšos, kurias mes perkelėme į Europos stabilumo mechanizmą, galite laikyti, kad tai įeina į valstybių narių valstybės skolos rytį, o galite laikyti ir kad, ir kad ne. Tačiau jeigu bus įrodyta, kad tas, e, jeigu bus taip, kad tas mechanizmas bus pakankamai e, autonomiškas, tai, tai in dalis nebus laikoma valstybės skolos dalimi, o investicijomis. Tačiau e, pagal vidinę Vokietijos biudžetinę teisę, tai šitos lėšos įeis į deficitą. Net jeigu kitose Europos valstybėse tai nebus skaičiuojama kaip skola, bet Vokietijoje tai bus e, įskaičiuojama į metinį deficitą. Ir būtent tokį atsakymą jums turėjo pateikti ponas Šoiblė. E Taigi, Oli, gal norėtumėt pridurti, kad nors prie to, kas buvo pasakyta. Dėkoju, Aliren. Nedaug kas belieka pridurti. Jean-Claude Juncker tiesiog išsirenka geriausius gabaliukus ir smagiausius klausimus O tie tokie blogiausi, nemaloniausi lieka man. Na, bet jis yra Eurogrupės pirmininkas. Man jis leidžia kalbėti ir tai jau yra gerai. Galėčiau užduoti dar klausimų, sako Žanas Klodas Junkeris. Na tai štai, Mums reikia ir sprendimų, ne tik problemų ir klausimų. Pirmiausia, dėl to, ką, sako, ką sakė ponia Liūlink, dėl euroobligacijų. Galiu suprasti, kodėl <laughs> Žanas Klodas nutilėjo atsakymą į šį klausimą. Aš maniau, kad euro obligacijos yra intelektualiai patraukli idėja. Tai atveria naujų galimybių, ieškant priemonių, kurios mums reikalingos Neseniai sulaukėme prūgel pasiūlymų. Euroobligacijos skirstomos į rausvasias ir melsvasias. Vieno, vieni būt, vienos tos obligacijos būtų skirtos padengti valstybės skolos lygiui. Tai galėtų būti referencinis kriterijus. 6 procentai nuo BVP būtų tas referencinis kriterijus. o kitu atveju tektų mokėti didesnės palūkonas už tas rausvasias obligacijas. Tačiau mes juk negyvename vakume. Priešingai, gyvename konkrečiame pasaulyje su konkrečia krizės situacija. Tad turime ieškoti pragmatiškų sprendimų. Norėčiau pasakyti, kad mes pateikėme praeitų metų gegužį pasiūlymą, kuris paskui buvo susilpnintas po Graikijos paketo, pas, paskui visos eilės kitų priemonių. Žodžiu, pasiūlymas buvo susilpnintas ir susitikę penktadienį tarp finansų ministrų, Eurogrupės atstovų ir darbo grupės kompetentingos atstovų stengiamės parengti ES stabilumo mechanizmą, planą jam. Penktadienį vakare ir šeštadienį ryte buvo rengiami pasiūlymai. Mes, aišku, juos ištraukėme iš stalčiaus, nes jau buvo parengti, adaptavome tinkamai ir pasiūlėme tą e, stabilumo mechanizmą, kuris remiasi dviem elementais. Pirmiausia, biudžeto garantijų vienovę tai būtų bendrijų instrumentas. 16 milijardų eurų turėtų siekti ES biudžetas, pagristas ES biudžeto garantijomis. O paskui dar turėtų būti numatytos ir kitos garantijos, kurias teiktų valstybės narės. Visa tai remiantis elegantiškojų bedrių metodu. Pirmajai, pirmajai daliai buvo pritarta ir Europos stabilumo mechanizmas e, galėtų pradėti veikti. Buvo peržiūrėta antroji dalis, ta vyriausybinių pagrindų ir buvo pasiūlyta įsteigti Europos stabilumo instrumentą, taip vadinamai. Kai kurios valstybės narės mano, kad komisijos siūlymas per nedik buvo sutelktas prie euro obligacijų. Ten numatyta eilė garantijų ir taip toliau ir panašiai. Todėl šis pasiūlymas populiarumo nesulaukė, buvo atmestas. Teko vėl susitaikyti su tarp vyriausybiniais sprendimais. Taip ir atsirado ši stabilumo priemonė. Esant dabartiniai konjunktūrai, nemanau, kad politinė situacija yra palanki euro obligacijoms įdėkti. Na, o nuolatinės stabilumo priemonės egzistavimas nuo 13 metų birželio bei skolinimo galimybių geresnė priežiūra būtų gera iniciatyva, nes turėtume priemonės užkirsti kelią galimiems finansiniams gaisrams šiuo atveju. Kiek žinau, su šiais klausimais galite susidurti visur savo šalyse taip pat. Mano tėvinainių čia salėje regisi nėra, suomių atstovų nėra. Tiesiog noriu pasakyti, kad mano šalia štai po keletų savaičių vyksta rinkimai. Suomijos vyriausybė sulaukė nepasikeimo pareiškimo, kurį paskelbė opozicija. Tad iš Eduskundos atstovų čia nėra, nes nacionaliniam parlamente vyksta svarbios diskusijos. Papildydama Žaną Klaudą Jungerį, norėčiau sakyti dar štai ką. Mes turime atlikti mums tenkantį darbą, siekdami politinio sutarimo. Artimiausia ketvirtadienį, penktadienį. Jis turi būti rastas ES taryboje. Vyks taip pat neįrinis e, e, Eurogrupės posėdis pirmadienį. Esu įsitikinęs, kad reikiami sprendimai bus rasti kitą savaitę. Kovo 45 vyks tarybos posėdis. E, aš manau, kad teisinis susitarimas dėl mano minėtų dalykų turėtų būti pasiektas. E, manyčiau, kad skolinimo galimybės turi siekti apie 500 milijardų eurų, dėl to turėtume susitarti. Artimiausiamis savaitėmis, aš tikiuosi, sustarimas bus pasiektas. Abu sutarimai turėtų būti pasiekti vienu metu ir juos turėtume rasti iki vasaros. Darbas vyksta planuotai, dirbkime ir toliau šią linkmę. Ir čia pasakysiu labai atvirai. Mes kalbėjome apie tai, kad į krizės iššūkius reikia rasti suprantamus atsakymus. Jų buvo ieškota. Taryboje bus keliami tie patys klausimai kitą savaitę. Viena vertus buvo siekiama didesnio fiskalinio konsolidavimo. Ypač tose šalyse, kurios yra pažeidžiamesnės. Manau, kad Ispanija Čia galėtume paminėti kaip teigiamą pavyzdį, nes būtent struktūrinė politika ten sparčiai pasikeitė. E, Portugalija naujas priemonės paskelbė praėjusią savaitę, jos turdo labai įtikinamos. Buvo dirbama aktyviai su Portugalijos atstovais, kompetitingi komisarai čia nešė savo indėlį. Ir kai dėl fiskalinės konsolidacijos ir struktūrinių reformų Portugalija gali sulaukti paramos. Šis darbas turi būti atliktas, kaip jau sakiau, kita vertus mums reikia pakankamai tvirtų finansinių priemonių, kad galėtume užkirsti kelią spekulacijoms ir e, skolytų vertybinių popierių prekybai, nukrypimams nuo taisyklių šioje srityje. Vis, už, finansinio stabilumo užtikrinimas Europoje yra svarbiausias dalykas. Svarbu, kad atsigaunanti ekonomika būtų išsaugota. Tai yra labai svarbus dalykai mūsų piliečiams. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Tai štai. Politi... E, pavojinga yra politikams sakyti, kad sąrašas kalbėtojų nedidelis, nes žaibiškai viskas pasikeičia. Ir štai dabar sulaukėme atsakymų, pasakysiu, kas dar laukia žodžio. Kolega iš Austrijos, Kristor Daris Mats ir iš Vokietijos dar nori kalbėti kolega bei ponas Brakmanas. Dar Europos parlamento atstovai nori pasisakyti. Dominici Kalagan, Gerom Salom ir Vicky Ford. Jūs taip pat norėtumėt kalbėti. Liza, norėtum pasisakyti? Liza Ferreira. Gal dar kas nors? Tvarkoj. Pone Hubner dar nori pasisakyti. Tad turėsime dirbti greitai. Nacionalinių parlamento atstovams pirmiausia suteiksime žodį, nes Europos parlamente mes dažnai nukenčiame nuo, tų, nuo galimybės, menkos galimybės kalbėti labai trumpai. Dabar pon Kristofri žodis, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Junkeriui už sąžiningą pasisakymą, manau, kad ne tik man susidaro įspūdis, kad finansų rinkose rinkoms yra patvirtinami vis nauji gelbėjimo paketai ir jie tik tai kelia samišį. Ir kaip ponas Junkeris teisingai pasakė, mes atsiliekame nuo finansinių rinkų ir jokių būdų nėra taip, kad e, Europa, ES ar nacionalinės valstybės e, galėtų e, pasivyti. Tačiau prisiminkime, kas įvyko prieš trejus metus. Kilo bankų krizė, kurios metu nacionalinės valstybės, dėja ne Europa, nes tai buvo Sarkozy Nes tuomet žlugo Sarkozy ir Merkel pasiūlymas, taigi visos e, valstybės narės tarsi žaidė gaisrininkus, ugnegesius ir joms pavyko tuomet užgesinti tą gaisrą. Tačiau iš tiesų koordinavimas tarp valstybių narių, e, veiksmų koordinavimas nevyko. Nors joms pavyko tarsi atgaivinti realią ekonomiką. Ir iš tiesų tikrovėje labai greitai 2010 metais jau pasimatė ekonomikos nuosmukis e, eurozonoje ir visoje Europos Sąjungoje. Ir galiausiai e, to pasiekoje valstybės narės e, labai įsiskolino ir jos tapo spekuliantų augomis. Aš, aišku, galėčiau pasakyti e, kaip juoka, kad Graikija visuomet buvo pasis, prasiskolinusi e, visą savo istoriją, tačiau iš tiesų tas tie sandoriai turėjo tokios už, užslepto veikimo bombos principą ir e, dažnai tos pačios įstaigos, tai yra mūsų europiniai bankai, dalyvavo tam tikrose žaidimuose, arba tai e, įvyko dėl e, sverto principo, dėl tam tikrų e, išvestinių priemonių finansavimo. Ir dabar mes matome, koks yra rezultatas, kokie yra bankų rezultatai 2010 metais, kaip atrodo rizikos fondai. Ir štai šiandien mes atsidūrėme tokia situa tokia situacija, kai ugnegesiai patys, kai jiem patiem reikia pagalbos. Kaip atsitiko taip, kad tos valstybės narės taip įsiskolino? Būtent tokia situacija politiškai yra nepakeliama, netoleruotina. Ir galiausiai mes visi, nesvarbu ar parlamentarai, ar vyriausybių nariai, e, e, tampame advokatais, tais žmonėmis, kurie Europos piliečiams E, Europos mokesčių mokėtojams turi paaiškinti, kas vyksta. Beje, mokesčių mokėtojai moka vos ne tris kartus už tą patį dalyką. Ir tai yra jau nepaaiškinama, jis negali mokėti už socialinį paketą, už, už e, taip pat patirti socialinių išmokų apkarpimus ir dar mokėti už gelbėjimo įvairius paketus. E, galiausiai jis galbūt dar norės, dar kaž, turės dar kažką mokėti, nes e, pakils E, palūkanų normą, o spekulacijos vyks toliau. Tačiau mes turime kalbėti apie Europą, o ne apie atskiras valstybės narės. Tačiau esminis klausimas yra, ar tai yra įmanoma. E, pakalbėkime apie euroobligacijas. Jeigu aš būčiau auditorius, aš toks nesu, bet kiekvienas žino, jeigu penki e, prisiema atsakomybę už kreditą, tai tuomet e, rizika yra mažesnė, negu kai tą atsakomybę prisiema vienas. Tai tuomet e, euro obligacija būtų geresnis sprendimas negu kiekvienos valstybės narės atskiras kreditas. Ir būtent, matyt, tokiu būdu reiktų diskutuoti su Vokietija, kad būtų galima jai įrodyti. E, mes turime dabar e, pagalvoti, kaip mes turime patys e, visi kartu bendrai vykdyti ekonomikos politiką. Ir mes negalėsime pasitelkti valstybių narių e, lėšų, nes jos jau ir taip yra įsiskolinę. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti už šią galimybę padiskutuoti šiomis temomis. Tačiau nepamirškime, kad esminis klausimas yra, kaip turėtų atrodyti bendros europinės priemonės. Mes esame tam tikrų spekulacijų aukos. Ir galiausiai atsidurėme tokioje situacijoje, kad valstybės narės tampa nemokios ir jos nebegali padėti gesinti gaisrų kitur. Taigi klausimas yra skirtas e, Žanui Klodui ir Oli Renui, ar įmanoma įsikišti į tuos spekulacijų mechanizmus. Ir ar, ar bankai, e, valstybiniai bankai gali kovoti su, su spekulacijomis? Uh, under... Atsiprašau. Na, laiko maža, ypač jeigu norite sulaukti atsakymų. Žodis kitam kolegai. Ponas Binding, aš pabandysiu kalbėti trumpai, bet man atrodo, kad kolektyvinių sutarčių situacija Vokietijoje yra tokia sudėtinga, kad ne vienas e, kolega negali į tą įsigilinti. Todėl aš net nesitikiu, kad kitų parlamentų nariai suvoks tą situaciją ir ją įsigilins. Tačiau norėčiau pasakyti vieną, e, pakomentuoti vieną konkrečią jūsų pastabą. Jūs kalbėjote apie Europos stabilumo mechanizmą ir paminėjote tris šaltinius. Sakėte, in capital yra vienas, e, viena kategorija, toliau yra garantijos ir trečias dalykas e, kapitalas, kurį dar reikia surasti būtent tai mane ir nu, domina, nes jūs kalbate apie kapitalą, kurio reikia ieškoti. Taigi, kaip atrodo tokia struktūra, kas čia turės mokėti, kaip atrodys tokios sistemos vertinimas, nes e, jau man susiformavo toksai refleksas, aš kai išgirstu trigubą A, aš iš karto galvoju apie tas reitingavimo agentūras, nes sužinojau, kad reitingo agentūros E, vertina taip, kas, kas nebūtinai atitinka realią situaciją. Taigi, norėčiau pasveikinti pono Reno pasiūlymus, nes čia yra kalbama apie bendrijos metodą, apie teisėją kuros pasiūlymus, kurie netgi yra įgyvendinami. Ir tą aš tikrai sveikinu. Ir taip pat norėčiau pritarti kolegai iš Austrijos, ir e, pasakyti, kad kai mes kalbame apie etinius ir moralinius aspektus, mes būtinai juos užrašome raštu ir dažnai kalbame apie atsakomybę. Taigi čia reikia dabar turėti omenyje, kad valstybės e, tvarko mokesčius, e, bankai tvarko savo finansus, visi susiduria su rizika. Tačiau ką daro valdybos, stebėtojų tarybos? O mes, politikai, tik tai sveikiname visus pasiūlymus. Ir e, mes žinome, kad tam tikros finansinės, išvesnės finansinės priemonės jos egzistuoja iki šiol kitose valstybėse. Taigi, ar nereiktų geriau valdyti šitų procesų? E, kalbant apie Graikiją, visi sako, kad tai buvo biudžeto krizė. Jeigu pasižiūrėsime e, Goldman ir Seks e, situaciją ir Graikijos situaciją, tai pamatysime, kad tai yra labai susiję. Toliau kitas klausimas, kodėl Graikijai būtinai reikėjo gelbėti savo bankus, kodėl reikėjo investuoti į draudimus, juk iš tiesų tai yra europinis interesas, mes visi turime būti suinteresuoti bankų gelbėjimu. Todėl e, man būtų įdomu e, paklausti apie tą e, nelegalų, kaip jūs pavadinote, kitos savaitės tarybos susitikimą ir ką, ką jame bus. Aš čia jūs pacitavau tik tai. E, Jūs pats sakėte, nelegalus susitikimas, kuris vyks rytoj. Taigi, kaip atrodys ta konkreti struktūra ir kokios konkrečios priemonės bus taikomos. Aš savo rinkėjams negaliu šito paaiškinti, e, jeigu jūs sakote, e, kalbame apie įsiskolinusią valstybę, tai aš negaliu paaiškinti savo rinkėjams, e, kodėl mes turime mokėti tas skolas. Nes jau yra. E, beveik 2 milijonai eurų tas įsiskolinimas e, siekia ir žmonės dėl to tikrai yra sunerime. Turiu kreiptis į kalbėtojus ir prašyti trumpyti savo uh, pasisakymus. Nevakant, prašau. E, Pone pirmininkė, ponas ministras labai teisingai pastebėjo, kad euras yra sėkminga valiuta ir jis iki šiol yra sėkminga valiuta. Mm, aišku, mes susidūrėme su ekonominė krize, to niekas nepaneiks, tačiau reikia vis tik konstatuoti, kad vieni tą krizę nugalėjo pakankamai lengvai, o kitiems dėje yra labai sunku iš jos kapstyti. Todėl čia esminis dalykas yra europinis solidarumas ir tos priemonės, kurių reikia, kad mes nugalėtumėme tą krizę. Ir iš tiesų mes e, dabar matome, kad e, neverta diskutuoti apie atskiras gelbėjimo priemonės. Ir mes kalbame apie tas priemonės ne dėl to, kad problema yra europinė, o dėl to, kad atskiros uh, valstybės narės susiduria su problema ir jos yra pernelyg įsiskolinusios. Taigi mes čia kalbame ne apie finansų rinkų problemą apskritai, o apie atskirų valstybių narių e, problemas. Ir kaip ir sprendžiant kiekvieną problemą, reikia ieškoti tos problemos priežasčių ir panaikinti tą priežastį. Tai reiškia, kad europinis solidarumas reiškia, kad mes, nacionalinių parlamentų atstovai, visi kartu turime daryti viską, kad patirtume tą europinį solidarumą, kad padėtume e, tom valstybėms narėms, kurios yra įsiskolinusios nugalėti e, sunkumus ir tapti mokiomis. Nes nes e, tos pagalbinės priemonės e, yra, nėra skirtos e, parlamento savimonės atgavimui. Mes turime padėti vieni kitiems. Mes žinome, kad, kad yra ir gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Latvija nugalėjo savo problemas, taigi mes galime orientuotis į tuos pavyzdžius. Visai kitas dalykas yra bankai. Aišku, ten taip pat slypi problemos ir mes turime spręsti ir tas problemas. Tačiau e, pasiremdamas tuo, ką pasakė kol, prieš mane kalbės kolega iš Austrijos, norėčiau pasakyti, jeigu, finans, fin, jeigu bus atrastas instrumentas, kaip reguliuoti finansų rinkas, tai kodėl mes, būdami ugnegesiais, e, pykstame ant savo kaimynų ugnegesių, kad jie gesina savo gaisrą, vietoj to, kad mes visi bendrai sutelktume pajėgas, bendrai kovotume su tuo gaisru ir ieškotume to gaisro priežasties. E, tai būtent šioje vietoje ir trūksta to europinio solidarumo. Mes e, neišrauname problemos šaknies. Ačiū. Uh, now... Dėkoju. Dabar pereikime prie kalbėtų iš Europos parlamento. Šeši kolegos nori pasisakyti. Jeigu norite sulaukti atsakymų, prašom neužimti pernelyg daug pasisakymų laiko. Minutė klausimui. Prašau. Klauskite, kolega. Dėkoju, Šern. Kolegė Podimata. Noriu grįžti prie ponios Lulin klausimo. Nemanau, kad jis sulaukė atsakymų. E, mūsų požiūris į klausimus yra, šios klausimus yra visai skirtingas džiaugiuosi, kad taryboje taip greit buvo atsižvelgta į Europos parlamento e, išreikštą nuomonę. Tarybos išvadose yra aiški nuoroda į finansinių sandorių apmokestinimą. Puiku, kad tai nagrinėjama eurozonos ir ES lygių. Mano pirmas klausimas būtų skirtas ponu Junkeriui. Kaip ketinate toliau užtikrinti testinumą šiam dalykui, kuris buvo pareikštas pirmą kartą tarybos išvadose. Antras klausimas. Aš šiandieninių diskusijų klausydama ir Financial Times straipsnių remdamasi turiu kitą klausimą. Europ... ES tarybos išvadose be kitako sakoma, kad susidūrėme su kažkokiu nematomu priešu E, kad neva su ES lyderių pastangomis kažkas kovoja ir trukdo išeiti iš finansinės krizės. Ir tai tas priešas yra mūsų euroskepticizmas. Noriu kreiptis į kolegas iš nacionalinių parlamentų ir pasakyti, kad tas klausimas mums rūpi visiems, kaip aš turiu paaiškinti savo rinkėjams, kas ir kaip. Į skirtingose Europos dalyse, Europos pietuose ir kitur piliečiai jaučia, kad jie turi pakelti didžiulę naštą kovojant su krize. Šiaurėgi Europos piliečiai, mokesčių mokėtojai mano, kad jie turi mokėti už tinginius. Aš manau, kad Tai yra labai pavojinga situacija. Tai yra didžiausia rizika, su kuria susidurėme. Aš manau, kad šik e, situacija yra daug pavojingesnė negu saugimo ir stabilumo pakto pažeidimas. Norėjau paklausti, ar yra numatyta, kaip kovoti su šia problema. Pirmininkė, dėkoju. Dar trumpiau reiktų kalbėti, jeigu norime atsakymą. Prašau. Kalbėsiu itališkai, tai bus greičiau. Turiu e, klausimą komisarui Ren. Tas klausimas yra bendro pobūdžio, tačiau jis yra susijęs ir su Italija. Vakar jūs e, keletą kartų sakėte, jog bus atsižvelgiama į tam tikrus faktorius, tarp kurių ir pri, privataus sektoriaus skola. Ir kalbėjote apie vertinimą. Ir jūs sakėte, jog uh, bus atsižvelgta į privato įsiskolinimą ir taip pat į valstybės e, galimybę e, padengti savo valstybės e, skolą. Italijos yra 120 procentų skola ir dabar turint omenyje namų ūkių santopas ir, ir, ir, ir kitus parametrus, ar tikrai toks pateiktas interpretavimas yra teisingas ir kaip rinkos reaguos į tai. Hello. Puiku. Prašom, kolega. Brevemente, senor Juncker, aquí, aquí. E... Aš, aš čia. Norėčiau užduoti klausimą dėl finansinio stabilumo priemonės. Mūsų biudžeto reikalų komitetas patvirtino pranešimą šią temą ir jame kalbama apie tai, kad reikia arba iš naujo suformuluoti tarybos pasiūlymą, arba reikia ieškoti kompromiso. Turim, reikia į dabar veikianti stabilumo mechanizmą įtraukti europinio solidarumo aspektus. Ponas Junkeris taip pat yra įtrauktas į dialogą su parlamentu, būtent e, ieškant to, tos, to papildomo saugumo. Taigi norėčiau pat tai ir paklausti pono Junkerio. Toliau Viki. Norėjusi būčiau išgirsti daugiau jūsų atsakymų, ne Junkerį, ponios Liūlin klausimų. Na, ką darysi, kiek jau girdėjau, tiek girdėjau. Na, aš tikėjausi galbūt naiviai, kad daugiau kalbėsim apie bankus. Kai kas uždavė klausimus, minėdamas Airijos krizę, Ispanijos bankus ir taip toliau ir panašiai. Kalbėjom apie pasitikėjimo trūkumą. Taigi mums iš tikrųjų reikia tuos klausimus iškelti. Jūsų pakte tai egzistuoja, tačiau mano klausimas būtų toks, o kas toliau? Vyksta kai kurie judėjimai, galbūt padidės lėšų ar fondų, galbūt bus rinktos priemonės dėl bankų rekapitalizavimo ir panašiai. O kaip dėl nacionalinių teisės aktų susijusių su bankininkistės sektoriumi? Mes žinome, kad bankų bankrotai dėja buvo masinė problema visose šalyse nuskambėjusi problema. E, jie buvo gelbsimi nekartą naudojant mokesčių mokėtojų pinigus. Visos valstybės narės galbūt turėtų susitarti dėl to, kaip gelbėti tuos bankus, ar juos gelbėti. Gal šią kryptimę egzistuoja jau priimta kokiu nors sprendimu ar siūlymu, gal galėtumėt jūs apšviesti šio klausimu. Dėkui. Dėkoju. Kalbėsiu angliškai, tai bus greičiau, ponė Ferreira. Turiu tokius klausimus. Mūsų matomi rezultatai aiškiai rodo, kai kokias sąlygas turi atsitikti šalis, kad galėtų pasinaudoti numatytais mechanizmais. Tai yra aiškesni dalykai negu intervencijos fondo lėšų panaudojimas. Graikijai tai yra nebloga naujiena. Mes žinome, kad fondas bus nuolatinis, kad jame bus daugiau lėšų ir kad bus galima pirkti pirminėje rinkoje. O kaip su gelbėjimo priemonėmis? Čia dar tebėra nepa, e, per daug sumaišties. Gal galėtumėt paaiškinti plačiau, kaip tai veiks? E, ar bus priimami sprendimai vieningai? Antra, rodikliai. Mes dirbame rengiant, rengdami rodiklius kovodami su makroekonominiu disbalansu. Galbūt reikėtų numatyti europinės taisyklės ir nereikėtų numatyti galimybės vienoms valstybėms kontroliuoti kitas, nes mes nežinom, kaip tai galėtų pasisekti. Na ir paskutinis klausimas dėl banko. Labai keista, tačiau valstybės turi įsiterpti tada, kai bankų rezultatai yra neigiami ir netgi raginamo šalis parengti savo e, teisės aktus susijusius su bankrutuojančių bankų kontrolę. E, mes turime dirbti su bankrutuojančiomis šalimis, jau teko tą atlikti, o dabar reikia rasti nacionalinį kelią, priimti nacionalinius teisės aktus, kad galėtume gelbėti bankrutuojančius bankus. O Europos parlamentas čia siūlė europinį požiūrį. Gal galėtumėt šį aspektą pakomentuoti? Danutė, prašau. Dėkuoju. E, Niki uždavė savo klausimą, bet aš dar bukai paklausiu, kaip su bankų rekapitalizavimu. E, rezoliucijos. Rezoliucija egzistuoja šio klausimu. Mes išgirdome ir aš labai to džiaugiuosi, kad Olirenas kalbėjo apie bankų rekapitalizavimą. Gal galėtume pakomentuoti plačiau. Antras klausimas Žanui Klotui. Dabar mes turime su eurozono susijinčių sprendimų. E, opt-in egzistuoja galimybė taus valstybėms, kurios nėra eurozonos narės dalyvauti, priimant sprendimus. Kaip mes organizuosime tą procesą, kas nustatys taisyklės, ribinės riba, ribinius lenkščius tam tikrus ir, ir panašiai. Ar mes dirbsime su 17 šalių, atsiras kažkokių papildomų dalykų, rodiklių skirtų ne eurozonos valstybėms narėms. Dėkui. Na, turite penkias minutės kiekvienas atsakymų į klausimus. Tai yra bloga naujiena, tačiau paskubėsime ir manau spėsime. Kas norėtume pirmasis atsakyti? Jūs komisarė galbūt. Nes jūs paskutinis kalbėjot praeitą kartą. Ačiū, Šern. Labai miela, kad man suteikit žodį pirmam. Ačiū už tos įdomius klausimus. Į visus neatsakysiu. Paliksiu dalį klausimų Žanui Klodui. Laiko to pasumetimai suprantama. Pirmiausia, dėl Nicky Ford klausimų ir Danutas Hubner klausimų, dėl bankų. E, Vykė, aš manau, kad jūs šiek tiek negatyvaus ir skeptiško požiūrio laikotės. Dėl to, kaip mes galime spręsti bankų problemas. Mano supratimu, pažangos buvo pasiekta tikrai nemažai, kalbant apie finansinio reguliavimo sąrangos sutvarkymą. Jūsų sprendimų pagrindų, valstybių narių sprendimų pagrindų ir Europos parlamento sprendimų pagrindų mes numatėme mikro e, rizikos ribojimo taisyklės, kurios taikomos akcijų rinkoms ir finansų rinkoms. E, e, svarbu užtikrinti galimybę vertinti riziką ir užtikrinti makrofinansinį stabilumą. Priemonės tam yra priimtos. Kodėl tai yra taip svarbu? Aš sakyčiau, kad svarbiausia vieta, kur buvo patirta daugiausia problemų, buvo e, harmonizacijos tam tikros trūkumas, situacijos, vertinant situaciją tiksliau. Dabar e, naujai priimti sprendimai bus savotiškas testas bankų veikimui ir finansinės finansų sistemos veikimo priežiūrai. Bankų priežiūros institucijos spręs dėl metodų, tą darys 27 valstybių bankų priežiūros institucijos, jos teiks savo siūlymus. Na, kai kas jau yra nuveikta. Balandį, kovo balandį gegužę įvyks jau tie pirmieji bandymai. iki vasaros ar birželį tie testai, tie bandymai bus publikuoti. Mes norime, kad valstybės narės būtų tikros, kad priimami sprendimai, dėgiami sprendimai yra geri ir tinkami, kad rekapitalizavimo priemonės siūlymas yra pagristas. Manau, kad Idealu būtų gauti finansavimą iš privačių institucijų, tačiau to juk nepakaks. Tai būtų pirmoji gynybos linija. Antra, taip pat reikia numatyti. Reikia, kad bus e, numatytos ir nacionalinės priemonės, jeigu prireiktų kapitalizavimo. Europinės priemonės būtų trečioji linija, kurią būtų galima panaudoti Europos Sąjungos lygių Kol kas šis instrumentas buvo panaudotas Graikijos ir Airijos atveju. Svarbu, kad tie bandymai vyks vieningai, taikant vienodas jų įgyvendinimo taisyklės. Iš to galėsime padaryti išvadas dėl e, priimtų sprendimų pasiekmių. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Buvo užduotas klausimas dėl privataus įsiskolinimo Italijoje. Vienas iš naujienų, iš naujausių sprendimų taryboje ekofine buvo priimtas šiandien. Jo esmė yra įtraukti skolos kriterijų į augimo ir stabilumo paktą. Jūs galbūt pasakysite, kad sutartise ar pakte deficitas ar skola yra tas, tas pats. Tačiau iki šiol tik deficitas buvo laikomas vienu iš tų kintamųjų, kuris yra būtinas fiskaliniai politikai vertinti. Na, o dabar, manau, šią problemą reikia ištaisyti ir e, Maničiau, kad tam tikri, kad, kad šis naujas kriterijus turi papildyti tam tikrus seniau nuspręstuosius. Buvo sutarta dėl kompromiso. Privatis, ko, privatus įsiskolinimas taip pat turi būti įtrauktas tarp rodiklių. Valstybės skola taip pat bus vienas iš rodiklių. Na ir mano supratimu tai yra visai logiška. Na ir paskutinę minutę dar turiu, tad pasakysiu dar vieną dalyką. Kalbant apie rodiklius, yra labai svarbu užtikrinti tinkamą ekonominę valdyseną, kad neliktų makroekonominio disbalanso. Valstybės narėse vyksta diskusijos šio klausimu, skaitant mano šalį, tą šalį, kurią aš žinau geriausiai. Svarbu, kad nenukentėtų eksporto galimybės valstybėse narėse dėl naujai priimtų priemonių, nes tai būtų tas dalykas, kuris būtų tikrai neprotingas, nes tokie nėra mūsų ketinimai. Priešingai, mes norime, kad disbalansas mažėtų, ypač tose šalise, kur deficitas didesnis, nes joms konkurencingumą pagerinti yra gyvybiškai būtina. Na, o kitos šalis taip pat turi įvertinti, kokios struktūrinės reformos joms yra reikalingos. Sakyčiau, lyg Bairio, e, lyg Müncheno Bairį žaistų prieš Milano Interį. Tokia yra situacija. Turime spręsti, kaip suderinti geriausias pozicijas polime ir gynyboje. Turime ieškoti, kaip sukurti geriausias galimybės e, Europos komandai pasiekti geriausių rezultatų. Tai tiek būtų galima pasakyti apie tai, kaip mes sprendžiame susiklošysius klausimus. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Minutės skaičiuojamos ir dabar, Žanai Klodai, jums žodis. Per penkias minutės prašom, jeigu galima. Thanks, uh über äh, Eurobonds habe ich nicht. Äh, Dėl euro obligacijų aš nenorėjau kalbėti, nes apie tai atrodo jau buvo labai daug pasakyta. Ir aš esu įsitikinęs, kad, kad dabar egzistuojančios priemonės ir naujos priemonės, kurios, kurios yra siūlomos, mes visus tos instrumentus turėtume palyginti su ta situacija, kokia egzistuoja su realia situacija. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, euroobligacijas palyginsime su dabartinė situacija ir turėsime menyje tą situaciją, kokia bus esant tom euroobligacijom, tai nežinau, ar matysime daug skirtumų. E, mano pastaba dėl kolektyvinių sutarčių nebuvo ironiška, ji buvo labai rimta. Aš e, žinau, kad net ministrai nesusiorientuoja toje kolektyvinių sutarčių e, tame miške. Tačiau man atrodo, kad tai jau yra rimtas dalykas, nes jiems reikia dar susiorientuoti ir apie kitų valstybių narių e, situaciją. Aš negalėčiau pasakyti, kad aš kalbėjau a, apie kapitalą, kurio reiktų ieškoti. Aš kalbėjau apie, apie cold capital. Tai yra kapitalas, kurį būtų galima pasitelkti. Tai yra žymiai daugiau negu kapitalas, kurio reiktų ieškoti. Toliau dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Aš iš principo esu už tai, tačiau čia vėlgi reiktų kalbėti apie etinius ir moralinius klausimus, dėl kurių dar yra nesutariama. Aš pats būčiau už sažiningumą nes nes mane piktina tos diskusijos apie taisyklės, kurios galbūt padė, būtų padėję neatsirasti krizė ir, ir panašiai. Tačiau mes nuolat turime atsakyti į klausimą, kodėl jūs padedate bankam, nors mes gelbėjame ne tik bankus. Ir kodėl e, būtent bankai e, dabar moka atitinkamus e, bonusus, bet iš tiesų juk politikoje yra taip, kad reikia priimti bendrus sprendimus ir, ir turėti omenyje rizikas. Kalbant apie finansinių sandorių apmokestinimą, mes jau ne pirmą kartą e, ministrų taryboje ir vadovų taryboje analizuojame šią priemonę, tai yra finansinių sandorio apmokesnimą, kalbame apie galimybę jį įvesti eurozonoje, visoje Europoje sąjungoje ir taip toliau. E, reikia turėti omenyje visus e, produktus, kurie yra susiję su rizika. Ir priklausomai nuo to, kaip mums pavyks su, suderinti atskirus punktus, mes e, pasieksime to bendro sprendimo arba ne. Todėl laukiame čia dar atitinkamų pasiūlymų. Man iš tiesų nepatinka e, tas šalių skirstimas į nusidėlius pietuose ir apie tuos pavyzdinguosius šiaurėje, taip negalima. Mes iš tiesų turime e, pabandyti e, didesnės konkurencijos sąlygomis nebedaryti tų klaidų, kurias mes darėme anksčiau. Ir jeigu mes neišspręsime e, pietinių valstybių problemų, tai būtent tos šiaurinės valstybės taip pat susidurs su problemomis. Taigi manau, kad yra žymiai e, pažangiau ieškoti to sprendimo. Beje, daugelis būtent bankų iš tų pavyzdinių šiaurės šalių prisidėjo prie krizės e, atsiradimo. Eurozona ir ne eurozonos valstybės E, aš manau, kad jos visos gali prisijungti prie Europakto, jeigu tos ne euro valstybės savo reformų ir konvergencijų programuose išsikels atitinkamus tikslus, kurie atitinka europinės programas, tai aišku, tuomet visos 27 valstybės narės uh, bus lygiai tokios pat veiksmingos ir tokios, jos turės prisimti vienodą atsakomybę. Yes, sorry, Šešios minutės, šešios sekundės. Puiku, ponė ministrė, jums tą šešias sekundės nukirpome. Prašom atsakyti. Ačiū, Šaron. Norėčiau grįžti prie vokiečių kolegų užduoto klausimo. Na, mes nekalbam apie euro krizę ar eurozonos krizę, mes kalbame apie finansinės problemas, kurias patiria atskiros valstybės narės. Tai yra mūsų diskusijų esmė, nes diskusijos turėjo sukvis apie Europos semestrą. Sprendimų yra be abejo, nes po Europos semestro skiečių sklepiasi nacionalinės reformų programos. Tos atskiros programos ar individualios reformų programos, kiek aš suprantu, E, turės virsti konkrečiais darbais, ekonomikos augimu ir e, tvariais valstybės finansais. O tai ir yra viso to esmė. Bendra pirmininkiui suteiksiu žodį, kuris sėdi štai šalia manęs ir padeda man kontroliuoti, kad niekas neviršytų laiko. Prašom, kolega, apibendrinti. Egyetlen percben egy képi beszéddel szeretném e, zárni, amit mondandó. Labai trumpai Viena pastaba tik tai. Šiandien pradėjau posėdį pasakydamas, jog kovo 15, 1848 metais įvyko piliečių revoliucija Budapešte. Nuo pešto pusės į budos pusę žygiavo žmonės prašydami e, konkrečių revoliucinių dalykų. Mes žinome, kad daug dalykų turi būti pertvarkyti šiais pasaraisiais metais, kaip kažkada praeitie įvyko Vengrijoje. Svarbu pasinaudoti e, tinkamomis priemonėmis. Svarbu, kad tas tiltas, kuris būtų sukurtas, pasakytas, jungtų mus visus. Mums reikia to jungiai, tokios Europos, kuri mus jungtų. O tą tiltą turime statyti visų visi kartu ir naudosimės juo kartu. Dėkoju. Apibendrinimui noriu pasakyti štai ką. Buvo kalbama apie konkurenciją tarp atskirų siūlomų priemonių. Europaktas yra viena iš priemonių. Na, euro e, semestras yra puikia priemonė, į kurią sudėta daug kitų. Europos parlamente susidaro toks įspūdis, kad tų šešių teisėkuros aktų paketą turėtume priimti kuo skubiau, nes ten yra teisėkuros įsipareigojimai. Mes labai rimtai vertiname šį paketą, stengsime, kad jis būtų kuo greičiau priimtas. Taip pat svarbu, kad atsirastų priežiūros e, taisyklių paketas. Aš manau, tai turi priminti mūsų ambicijas dirbti toliau ir imtis tam tikrų koordinuotų veiksmų. Na ir galiausiai noriu priminti, kad Europos parlamentas biudžeto komitetas taip pat rengia sustikimą tarp Europos Sąjungos ir nacionalinių biudžeto komiteto atstovų. Jis vyks Europos parlamente balandžio 13 dieną 2011 metais. Ponas Lamasur vadovaus šiam E, koordinuos tiksliau pasirengimą šiam darbui. Visiems ačiū už atvykimą. E, kolegos žino, kada vyks mūsų kitas posėdis. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams už jų atvirumą, už aiškų kalbėjimą. O dabar posėdį baigiame. Viso geriausio.